Bill Newton Dunn ir ponė Veržėt dėl e, vakcinavimo kampanijų besivystančiose šalyse. E, ši deklaracija surinko pakankamą daugumą parlamento narių. Tai reiškia, kad pagal 123 mūsų taisyklių straipsnį e, atitinkami tekstai bus nusiųsti adresatams ir įrašytas deklaracijos pasiūlymas į protokolą. Suteikiu poniai Hannibal ir ponui Šonkelį žodį po pusės minutės abiem. Pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems jums, kurie pasirašėte šią deklaraciją. Tai yra labai svarbus klausimas ir manau, kad visi esate labai patenkinti, kad mums pavyko patvirtinti rezoliuciją, kuri prašo skirti pakankamai lėšų e, vakcinavimui besivystančiose šalyse. Aš norėčiau padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, kur, su kuriomis mes e, dirbome Taip pat e, dėkoju poniai Veržėt, poniai Dekaiser, ponui Newton Dunn ir, aišku, ponui Kelly, kuris taip pat nori tarti keletą žodžių. Pone Kelly, ponė pirmininkė, labai trumpai, aš pritariu padėkos žodžiams, e, kurie ką tik buvo išsakyti ir noriu visiems pasakyti, kad e, vargšai Afrikos vaikai turės E, galimybę pasinaudoti jūsų dosnumu ir užsitikrins geresnį gyvenimą. Dėkuoju, ponė Keli. Dabar periname prie balsavimo. Pono Kazako pranešimas bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosiams šalims. Pakeitimas 1, 32, 34, 35 kartu, kas už, prieš